Bene. Buongiorno a tutti. Labadiena, gerbiami kolegos. E, pradėkime mūsų darbus. Pirmasis darbo atverkės punktas tai yra mūsų darbo tvarkės projekto patvirtinimas. Turime patvirtinti darbo tvarkės projektą, kuris yra jūsų aplankuose. Jeigu prieštaraujančių nėra, jeigu nėra norinčių pasisakyti, e, darbo tvarkės projektas yra patvirtintas be pakeitimo. E, turiu pateikti jums e, šiek tiek informacijos. E, visų pirma, e, rytojaus susitikimas, e, kuris yra numatytas kovo 19 dieną po pietų. Prasidės vėliau, prasidės pusė keturių mes išplatinsime elektroninį laišką visiems šio komiteto nariams ir informuosime apie e, tokį pakeitimą visus e, kolegas, kurie šiandieną posėdienę dalyvauja. Posėdis e, yra atidėtas todėl, kad pradžioje turės būti organizuotas pirmininkų suėgos posėdis, kuriame gali dalyvauti visi parlamento nariai. Pirmin, pirmininkų suėga truks nuo 14 iki 15.30. O mūsų komiteto posėdis prasidės pusė keturių ir baigsis septintą valandą. Taigi tiek informacijos apie kovo 19 dienos e, posėdį. Toliau yra nedidelis pakeitimas pačioje darbo tvarkėje. Septintas darbo tvarkės punktas yra sukeistas su 19 darbo tvarkės punktu. Pono Čičesterio pranešimas E, bus aptartas e, kovo 19 dieną po balsavimo. Tuo tarpu tojos e, pranešimas bus aptartas kovo 18 dieną po pietų. Devintas darbo atvarkės punktas E, kuris yra susijęs su 2014 metų biudžetu, bus aptartas balandžio 24-25 dieną. Na ir šis klausimas bus taip pat aptartas su pono Butikofer pranešimu e, skirtu 2014 metų e, biudžetu. Dabar trečiasis darbo tvarkės punktas 20 vasario susitikimo protokolų tvirtinimas. Protokolus galite rasti savo plankuose ir jeigu pasisakyti norinčių nėra, protokolai yra tvirtinami. Dabar siūlau pereiti prie pirmo. Tai yra pirmo svarbiausio o pagal darbuotvarkę ketvirto darbuotvarkės punkto, kuris yra susijęs su bendrijos radioaktyvių medžiagų vežėjų registracijos sistema. Pranešėjas Bela Kovašas, kuriam ir norėčiau suteikti žodę. Po to suteiksime žodį kitiems kolegoms, pradedant nuo šešėlinių pranešėjų. Taigi prašome e, žodis pranešėjų penkios minutės. Thank you. Uh, Ačiū, gerbiami kolegos. 2012 m. vasario 3 d. komisija nusprendė pasikonsultuoti su Europos parlamentu pagal Eurotomo sutarties 7 straipsnį dėl tarybos reglamento, kuriame būtų sukurta bendrijos radioaktyvių medžiagų vežėjų registracijos sistema. E, Šiame reglamente yra numatomos standar, pagrindiniai standartai, kurie turėtų apsaugoti darbuotojų ir paprastų žmonių e, sveikatą. E, šio reglamento pagrindas yra Eurotomo sutarties trečiasis skirsnis, konkrečiai 31 ir 32 straipsniai. E, Šio e, reglamento pasiūlymas yra pakeisti nacionalinės e, procedūras, kurios yra taikomos e, radioaktyvių medžiagų vežėjams. Turėtų atsirasti viena bendra registracijos sistema. Šis reglamentas skirtas tam, kad būtų supaprastinta administracinė našta, tačiau tuo pat metu išsaugant aukštą apsaugą nuo radiacijos. E, tuo pat metu būtų palengvintas ir transportas ES, taip pat būtų lengviau ir kontroliuoti tokius radioaktyvių medžiagų vežėjus. Pateikiau kelis e, pasiūlymus, kaip patobulinti e, šį pasiūlymą, kad vežėjai dirbtų vienodomis sąlygomis. Valstybių narių nacionalinės institucijos e, turėtų užtikrinti, kad e, er, e, procedūros, kuriomis yra registruojami vežėjai, yra harmonizuotos. Taip pat e, reikia vengti kažkokių nepagristų e, administracinių kliučių. Taip pat turėtų būti įteisinta ir elektroninio parašo sistema. Tokia registracijos sistema turėtų būti tvirta, gera ir turi būti e, parengta paleista naudojimui iki e, šio reglamento įsigaliojimo. E, taip pat e, turi būti sukurta sistema, kuri leistų nacionalinėms valdžios institucijoms keistis atitinkamą informaciją, kas pagerintų judėjimą ES viduje. Reglamente yra naudojamos Eurotomo naudojamos apibrištis. Tai taip pat prisideda prie harmonizavimo. Aišku, kad reikia e, dėti papildomas pastangas. E, pavyzdžiui, apibrėžiant, kurios e, veiklos turėtų patekti į šio reglamento taikymos rytį registracijos sistema yra reikalinga ir turi galioti taip pat ir su 96 metų direktyva. Šis e, reglamentas taip pat pildo kitas penkias e, direktyvas, tarp kurių e, direktyvas, kurios reglamentuoja radioaktyvių medžiagų naudojimą uždarus ir atvirus radiacijos šaltinius ir taip toliau. Visos šios direktyvos siekia užkirsti kelią e, jonizuojančiai e, radiacijai ir taip pat siekia e, suvienodinti kontrolę ES narėse. E, įvedant į registracijos sistemą e, informacija apie ankstesnė informacija apie vežėjus turi būti pateikta e, taip pat e, nacionalinėms institucijoms. E, kyla klausimas, kodėl, tarkim, šį, šį reglamentą neįtraukti vežėjai teikiantis oro arba jūrų pervežimo paslaugas. E, komisija turėtų pagalvoti apie tai, kad e, galbūt reikėtų praplėsti e, taikymo sritį. Aš laikausi nuomonės, kad bendrijos radioaktyvių medžiagų vežėjų registracijos sistema e, užtikrins efektyvumą. Tačiau pati sistema turi būti tvirta ir efektyvi. Naujoji e, sistema e, skirta tam, kad būtų supaprastinta registracijos e, procedūra, siekia užtikrinti aiškumą, taip pat eliminuoti kliūtis konkurencingumo atžvilgių, tačiau sauga turi būti svarbiausias prioritetas. Komisija parengė tiksliau turi parengti poveikio įvertinimą, kaip yra įvendinama šis reglamentas, apie jo pasakmes ir tai turi padaryti po dviejų metų šiam reglamentui įsigaliojus. Aš laikausi nuomonės, kad bet kuriuo atveju e, visi vežėjų registravimai turi vykti e, kuo mažesnė administracinė našta. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Karis kuris pavaduoja kolegą Marinesko, kuri yra šešėlinis pranešėjas. Aš kalbėsiu Marijan Marinesko vardu. Aš e, e, džiaugiuosi, kad pateiktas šitas pasiūlymas. Europos centralizuota sistema dėl bendrės radiofilmų Tai radioaktyvų medžiagų vežėjų registracijos yra reikalingas dalykas, nes tai padės išvengti ionizuojančios e, radiacijos rizikos. Noriu paklausti komisijos, kiek saugi bus ši elektroninė sistema ir kokie, kokios yra trečiosios šalies e, pareiškėjų garantijos, kad tas vežėjas, kuris nori įvažiuoti į ES, laikysis jo standartų. Kas atsitiks su ta valstybė nare? E, E, per kurios teritoriją iš pradžių bus važiuojama, jeigu ta valstybė narė atsisakys e, išduoti savo leidimą. Arba kokia nors valstybė narė nepripažins pirmosios valstybės narės išduoto e, leidimo. Kitas klausimas, kokios yra garantijos ES piliečiam, kad e, autorizuotas e, vežėjas yra visiškai saugus, kad jis laikosi visų ES ir nacionalinių teisės reikalavimų per visą kelionę, ypač kai kalbame apie e, didelės pasiekmes turinčias radioaktyvesias medžiagas. Ačiū. Grazie. Kolega Vidal. Ačiū, kolega Vidal Quadrus. Gracias, presidenta. Esta propuesta de reglamento. Eh... Dėkoju. Šitas reglamento pasiūlymas, projektas nurodo ES tikslą, kurį mes visada turėjome, tai yra po trupučiuką e, gerinti saugumo kriterijus. Ir dabar mes norėtume sukurti uh, bendrijos radioaktyvių medžiagų vežėjų registracijos sistemą, kuri padėtų tiksliai įsiaiškinti, kiek jų iš tiesų yra ir kokia yra e, naudo, kokios yra naudojamos radioaktyviosios medžiagos ir kokios yra pervežamos. Ir tai padės tuo pačiu metu valstybėms narėms geriau kontroliuoti saugumo normas ir taip pat geriau apsaugoti e, visuomenę. E, aišku, ir darbuotojus, kurie susiduria su radioaktyviosiomis medžiagomis. Taip pat e, tai turi įtaką ir vidaus rinkai. Atrodo, kad dabar įvairo, egzistuoja įvairios procedūros per valstybėse narėse, per kurias yra važiuojama. Jos e, turi ne vienodas procedūras, o jeigu būtų viena bendra ES sistema, tai sumažintų biurokratiją ir išlaidas ir tai pasitarnaus ekonominiai naudai šiame sektorėje. Tai labai svarbus punktas. Paraleliai įvedant šitą bendrijų sistemą reikia atsisakyti nacionalinių sistemų, nereikia kelių valdymo sluoksnių su skirtingomis sistemomis. Na, o kalbant apie pačią registracijos sistemą, buvo paminėta 96-29 direktyva e, ir lydimieji teisės aktai, kurie reglamentuoja darbuotojus ir visuomenę. Taip pat yra 2008 metų 68 e, direktyva dėl e, sveikatai sukeliamo žalos. Taip pat yra tam. E, taip pat yra direktyvos, kurios valstybėse narėse E, yra skirtingai, galbūt šiek tiek skirtingai perkeltos, todėl reikia šitą aspektą panalizuoti detaliau. Ir manau, kad šitas, šitas, šitame pranešime turi būti tai atsižvelgta. Ačiū. Ačiū, ponė Jordan. Visam pravkar pripravila. E, Ačiū pirmininkė. Aš esu atsakingas už šį klausimą Envy komitete ir abiejose e, komitetuose ginsiu tą pačią poziciją. Aš laikausi nuomonės, kad pasiūlymas dėl bendrijos radioaktyvių medžiagų vežėjų registracijos sistemos yra geras, todėl kad užtikrina e, didesnį apsaugos lygmenį. Tuo pat metu yra e, supaprastinamos visos procedūros, kurių turi laikytis e, vežėjai, veždami krovinius tarp kelių valstybių. Tokiu būdu mažėja administracinė našta eliminuojami ir kiti barjerai. E, taip pat norėčiau pakalbėti ir apie e, na, sertifikatų pažymų išdavimą. E, šis procesas taip pat turi būti harmonizuotas bei valstybėms narėms turi būti sukurta bendra tokių pažymėjimų pripažinimo e, sistema. Jeigu tokios sistemos nebus, gali kilti nepasitikėjimas e, tarp valstybių narių. E, Taip pat gali kilti nepasitikėjimas ir tarp pačių visuomenės narių, ar išduoti pažymėjimai iš tiesų buvo išduoti tinkamai ir užtikrina tinkamą apsaugos lygmenį. Taigi aš norėčiau, kad būtų imtasi veiksmų šioje srityje. Bet kuriuo atveju e, prieš e, imantis kažkokių veiksmų ir registruojant vežėją į bendrąją sistemą, jį reikia patvir, patikrinti, ar jis e, nėra padaręs kažkokių e, pažeidimų vienoje ar kitoje šalyje. Ir tam e, reikalingas e, bendradarbiavimas tarp e, valstybių narių, nes pavyzdžiui, kitos šalies kompetitingos institucijos neturės žinių apie kitą vežėją iš kitos šalies, kuriame, kurioje, pavyzdžiui, yra padaryta būtent to vežėjo atžvilgių pažeidimų. Taigi šiuo atžvilgiu tokius, tokias spragas reikėtų eliminuoti. Taip pat aš norėčiau sužinoti e, iš komisijos, kada ketina įgyvendinti visą šią sistemą. Dar turiu keletą papildomų klausimų pačiai komisijai. Aš norėčiau sužinoti, ar ši sistema bus taikoma visiems radiacijos šaltiniams. Taip pat norėčiau sužinoti, kas e, finansuos tokios sistemos e, sukūrimą. Ar e, na, išlaidas padengs ES? Ar neatsitiks taip, kaip pavyzdžiui, su kitomis sistemomis, kurios buvo nepakankamai finansuojamos? Komisija, ar norite atsakyti užduotus klausimus? Prego. Thank you, <clears throat> Chairman. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už teigiamą nuostatą dėl mūsų pasiūlymo. Pagal Eurotomo sutartį išdėstyta bazinių, bazinė saugumo direktyva išdėsto e, saugumo reikalavimus piliečiams ir darbuotojams saugančius nuo ionizuojančios radiacijos. E, ji nurodo, kur slypi rizika dėl ionizuojančios e, radiacijos ir būtent e, ten numatyta, kad toks transportas visgi turi būti autorizuotas ir jis turi būti tikrinamas. Mūsų pasiūlymų yra pakeičiamos atsiskaitimo ir leidimų išdavimo sistemos esančios valstybėse narėse. Viena registracijos sistema galiojančia visose valstybėse narėse ES. Ir toks požiūris prisidės prie procedūros supaprastinimo Jis turėtų sumažinti vežėjo administracinę naštą ir e, pašalinti įvažiavimo barjerus. Ir priešingai nei pasiūlyta anksčiau, bus elektroninė sistema, vežėjų registravimo sistema, na, dėja nėra įmanoma kad ta sistema pradėtų veikti prieš įgyvendinant šitą reglamentą, nes susidarėme su biudžeto procedūra, mes galime išleisti lėšas tik tada, kai reglamentas bus priimtas. Ir kad susidarytumėte įspūdžius, kiek tai kainuos, tai turiu pasakyti, kad tai pagal mūsų vertinimus turėtų kainuoti apie 1 milijoną eurų ir mūsų specialistai bei informatikai pasistengs tą sistemą padaryti kiek įmanoma saugesnę. Reglamentas numato palaipsnį gyvendinimą taip pat rangavimą. Jis e, taikomas bet kokiam vežėjui, kuris veža radioaktyvėsis medžiagas bendryjoje. Arba jeigu trečių šalių vežėjai nori įvežti e, radioaktyvesias medžiagas į bendryją. Taigi tų vežėjų iš trečiųjų šalių prašymai turėtų, turės būti taip pat labai atidžiai analizuojami, kaip ir bendrijos vežėjų paraiškos dėl leidimo. Tai yra netaikoma tiems vežėjams, kurie veža viktvesias medžiagas orų ir jūrą. Tai jau buvo paminėta. Manau, kad kalbant apie pervežimus e, orų, mes jau esame sukūrę labai detalę registravimo sistemą. Kalbant apie saugumą, jau yra priimtas teisės aktas ir E, tai yra tarybos reglamentas dėl radioaktyvių medžiagų pervežimų tarp valstybių narių ir tarybos direktyva dėl radioaktyvių atliekų ir panaudoto kūro pervežimo bei kontrolės. Būtent šie teisės aktai ir toliau galios. Būtent čia teisės aktai užtikrins saugų pervežimą bendryjoje. Daugelis paminėjo bendrus šios registracijos sistemos kriterijus, kurie būtų harmonizuoti. Dabar tarybos darbo grupėse šiuo klausimu yra dirbama, dirbama a, brandolinių klausimų darbo grupėje. Ir šiuo metu valstybės narės analizuoja, kokį metodą pasirinkti. Dėkojame pranešėjui, kad jis paminėjo kriterijus, registracijos kriterijus kaip vieną iš pirmųjų punktų. Pone pirmininkė, šiais klausimais mes galėsime pateikti pranešėjui visą turimą informaciją, tą informaciją, kurią gavome iš valstybių narių. Ir taip pat mm, atsižvelgėme į tai, kad turime išvengti trikdžių e, kurie išdarko konkurenciją, tačiau pagrindinis mūsų tikslas yra harmonizuoti e, registracijos sistemą, kad ji būtų viena ir padėtų lengviau pervežti radioaktyvesias medžiagas tarp valstybių narių. Tai padės užtikrinti, kad e, transportas liktų e, saugus ir netgi būtų saugesnis nei iki šiol. Ačiū. Ačiū. Žodis kolegai Kovaš. Trys minutės. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a hozzásulásokat különös tekintettel a... Ačiū, kolegos. fogunk együttműködni, és meg fogjuk találni azokat. Ačiū kolegos už pasisakymus. E, Mes pasiekėme daug bendrų nuomonių, bet reikia įvertinti ir valstybių narių galimybės. Pažiūrėkime, koks yra komisijos pasiūlymas. Eh, elő tudják terjeszteni, amelyeket időben felfogunk. Pone ir ponės, aš norėčiau, kad teiktumėt man kuo greičiau savo pastabas, detalės pastabas. Ir aišku, į visus jūsų pasiūlymus aš atsižvelgsiu. Ačiū kolegai Kovaš. E, tiesiog norėčiau priminti, iki kada galima teikti pasiūlymus e, dėl šio pranešimo. E, iki 13 dienos e, gegužės mėnesio galima teikti pakeitimo pasiūlymus ir e, dėl jų mes galėsime balsuoti 20 e, birželio, o Liepos mėnesį balsuoti dėl viso pranešimo. Siūlau dabar pereiti prie um, Karins pranešimų. Jų yra du. Tai yra penktasis ir šeštasis darbo tvarkės punktai, kurie bus aptarinėjami kartu. Taigi tokiu būdu mes suteiksime ir daugiau laiko kolegai, kad jis pristatytų abu, abu šios pranešimus. Prašome. Penktasis ir šeštas darbo tvarkės punktai. E, yra nutarta aptarinėti juos kartu. Praigo. Thank you very much, Chair. Uh, I'll try to be brief. Ačiū pirmininkė Pabandysiu kalbėti trumpai. Periodiški motorinių transporto priemonių ir priekabų tinkamumo eksploatuoti patikrinimai. E, tai nebuvo sudėtingas klausimas, ypač mūsų komitete. Aš susitikau su įvairiausiais e, žmonėmis ir e, specialistais ir e, atrodė, kad tarp jų yra nemažai neiškumų. Mano pranešime yra nemažai pakeitimų susijusių su specialistų e, pasisakymais. Pagrindinis klausimas yra, kaip dažnai e, transporto priemonė turėtų būti tikrinama. Aš suprantu, kad ypač ūkininkams, kai kalbame apie traktorius ir panašiai, tai išskyla labai daug emocijų ir turbūt transporto komitetas turėtų pirmiausia kalbėti apie saugumo standartus ir statistikos interpretavimą. Įsivaizduoju, kad daugelis mūsų esame tai skaitę ir išklausę. E, savo pranešime aš vietoj to sutelkiu daugiau dėmesio į klausimus, kurie palengvintų bendrą susidomėjimą. Aš matome, kad e, odomino skaitimai, ypač e, skaitikliai, a, atsiprašau, rydos skaitikliai e, yra e, sudėtingiausias klausimas. Jau praeisiais metais mes apie tai kalbėjome ir e, atrodė, kad jeigu rydos skaitiklio klausimą išspręsime, tai nebeliks e, problemų. Bet problema yra ta, kad tai parodo, kiek kilometrų e, vienas ar kitas automobilis yra nuvažiavęs ir kiek jis yra saugus. Ir pranešime apie periodiškus e, patikrinimus daugiausia dėmesio ir skiriu rydos skaitiklio rodmenų tikrinimui ir tos informacijos pateikimui elektroniniu būdu. Aš apie tai kalbėjau visoje eilėje pakeitimų. Tai mano buvo pagrindinis pasibėjimas. Kitas pranešimas - techninės komercinės paskirties transporto priemonių važinėjančių sąjungos keliais tinkamumo eksploatuoti patikrinimas keliuose. Iš esmės tai yra susijęs su tuo, kad automobilis kelyje gali būti sustabdytas ir patikrintas ar tenkina standartus. Europoje mes supratome vieną dalyką. Valstybių narių standartai yra labai skirtingi, skaitant ir techninį tikrinimą. E, paaiškėja, kad jeigu, pavyzdžiui, jūsų transporto priemonė yra patikrinta valstybėje narėje A ir ten gauna leidimą e, važinėti keliais, tai e, B valstybė narė gali suabejoti tos transporto priemonės saugumu, o C valstybė narė tokią transporto priemonę gali laikyti visiškai netinkama vartojimui. Taigi reikia sukurti tam tikrą lengvesnį supratimą, geresnę, e, geriau išaiškinti, kas yra saugu, kas yra nesaugu. Valstybių narių komercinės paskirties transporto priemonių e, E, vertinimo padė... sistemos yra skirtingos. Europos viduryje dauguma valstybių yra tranzi... dauguma transporto priemonių yra tranzitinės Ir todėl joms labai svarbu žinoti, kokios būklės transporto priemonė yra išleidžiama iš kilmės valstybės ir į kokią šalį įvažiuoja. O kitos valstybės, kurios yra periferijose fizinė prasme ES, turbūt ta problema netaip smarkiai rūpinsis. Taigi, galvodamas apie tai, aš šį pranešimą ir vertinu, manau, kad Europoje reikia keistis informaciją elektroniškai. Europos komisija uh, E, siūlo, kad vairuotojai turėtų turėti su savimi e, e, sertifikatus, bet galėtume mes juos teikti ir elektroniškai, aš manau. Vėlgi, kuo ta sistema bus bendresnė tarp valstybių narių, panašesnė tarp valstybių narių, tuo lengviau bus sukurti bendruosius standartus. Gal tai šiek tiek ir peržengia mano pranešimo ribas, bet aš manau, kad esmė yra tokia. Komisijos pranešime yra parašyta ir aš pats anksčiau esu jau sakęs nekartą, kai skirtingose straipsniuose, kad neturėtų būti diskriminuojamos transporto priemonės e, pagal kilmės valstybę. Taip pat aš pasiūliau šiokių tokių pakeitimų, kas atsitinka, kai inspektorius sustabdo transporto priemonę e, E, kelyje ir paaiškėja, kad ta transporto priemonė turi rimtų gedimų, rimtų problemų. E, vienoje ar kitoje valstybėje tai gali būti vertinama kaip pavojų kelinti transporto priemonė, e, pavojų vairuotojui arba kam nors kitam eismo dalyviui kelinti priemonė. Europos komisija pasirinko tokią formuluotę, kuri sakė, kad inspektorius gali turėti teisę užtikrinti, kad uh, E, transporto priemonė būtų e, saugi, taptų vėl saugi ir aš manau taip ir turėtų būti, jeigu transporto priemonė yra vertinama kaip pavojinga, ji turėtų būti nuimta nuo kelio. Nedelsiant, e, inspektorius turėtų jausti pareigą užtikrinti, kad tuo gedimu ar problema būtų pasirūpinta artimiausiame autoservise ar panašiai. Aš daugiau nekalbėsiu nors e, man šis dosija atrodo gana įdomus, bet galbūt ne įtre komiteto požiūriu jis yra svarbiausias. Esmė yra ta, kad turime keistis elektronišką informaciją. Kuo labiau, tuo geriau. Tuo e, lengviau bus sukurti bendrą sistemą Europos Sąjungoje. Grazie al collega, la parola al collega Glante, prego. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Karins. Äh, ich darf äh, Ačiū. E, šiandieną mano kolega Langen negali dalyvauti posėdėje, todėl aš jo vardu norėčiau pakomentuoti e, šiuos du pranešimus. E, šie du teisės aktai turės poveikio ir pramoniai. Trečiasis, penktasis ir septintasis pakeitimai E, dėl pirmojo pranešimo mums patinka. E, trečiame pakeitime sakoma, kad e, pažyma dėl techninės patikros turėtų būti pateikiama ir elektroniniu formatu. Mes tam pritarėme. Mes taip pat pritarėme tam ir, kad būtų naudojami istoriniai duomenys. O septintame pakeitime minimas tarptautinis pripažinimas taip pat yra geras, tačiau tai reiškia, kad turi būti sukurti ir palyginamieji standartai standartai. E, dėl e, tokių e, senovinio automobilio apibriešties reikėtų tiesiog patikslinti, kas patenka į tą apibriešti, nes senoviniai automobiliai yra paprastai daug geriau prižiūrimi nei nauji automobiliai. O Senovinio automobilių rinka yra labai didelė, joje aktyviai veikia mažos ir vidutinės įmonės. Taigi senųjų apibi, automobilių apibrištis yra labai svarbi. Taip pat E, periodinė techninė apžiūra galėtų taip pat būti e, patikslinta. Toliau kitas e, pasiūlymas dėl prieigos prie informacijos. Šis klausimas yra labai aktualus dirbtuvėms atliekant automobilių patikrą. Taigi aš manau, kad dirbtuvėms taip pat turėtų būti numatyta prieiga prie tokios aktualios informacijos. Dešimtas pakeitimas. E, čia kalbama apie N1 ir N2 kategorijų automobilius. E, ir taip sakoma, kad šių automobilių ridos e, skaitikliai taip pat galėtų būti keičiami ir kad tai yra labai aktuali problema, su kuria reikia kovoti. Šešta, šeštoji, šeštasis pakeitimas E, čia kalbama apie e, dalis, automobilių dalis, patvirtinto tipo e, dalis, kurios yra naudojamos auto, automobilyje. Ar tai yra pripažįstama kaip rimtas pažeidimas ar ne. Toliau kitas klausimas, kuris yra susijęs su patikros kokybė Valstybės narės turi turėti galimybę numatyti aukštesnius nei reikalaujama kokybės standartus, e, kalbant apie automobilių patikrą. Taip pat norėčiau pakalbėti apie mokymus, e, kurie turėtų būti nepriklausomi ir teikiami e, inspektoriams vadovaujantis, pavyzdžiui, ISO standartais. Taip pat norėčiau kad e, sukurta informacinė e, sistema būtų palanki visiems naudotojams ir nebūtų diskriminuojanti. Taip pat e, aš norėčiau, kad būtų atlikta ir komisijos poveikio analizė po to, kai šie teisės aktai bus įgyvendinti, kokį poveikį visą tai turėjo rinkai, pramonė ir panašiai. Aš manau, kad Bet kuriuo atveju, jeigu mes numatome kažkokius čia standartus, jie turėtų būti kuo griežčiau apibriežti, kad e, pramonės atstovai žinotų, e, kokių standartų jie turi laikytis ir panašiai. Ponas Langen e, norėtų padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimą. taip pat norėtų padėkoti dėl to, ką Jūs pasakėte dėl tranzitinių šalių, nes jos taip pat yra svarbios. Ačiū kolegai Glant, dabar žodis kolegai Kramer. Frau Präsidentin, ich kann mich äh, im Wesentlichen meinem Vorredner anschließen äh, und möchte den Bericht. Aš norėčiau äh, prisijungti prie ankstesnio kalbėtojo ir jis viską apibūdina ir taip pat norėčiau pasakyti, kad E, pramonės komitetas neturėtų atsisakyti savo nuomonėje leistis į tokius aspektus, kurie aptariami ir transporto komite, e, komitete. Aš manau, kad yra teisinga laikytis tokio tikslo, kad mes e, turime siekti didesnio saugumo, tra, e, transporto priemonių saugumo, nes e, tai prisideda prie didesnių tikslų ir taip pat labai gerai, kad ir čia komitetas turi savo nuomonę šio klausimu mm. aš galėčiau pasakyti iš savo valstybės narės pusės, kad mano valstybė narė yra paminėta konsultuojamoje dalyje, tačiau mes dar neturime tokių mokslinių dalių, e, duomenų, kurie e, parodo, kad pas mus e, gerėja situacija keliuose. Turbūt tokia pati situacija yra kitur. Mažiau nei viena, viena procenta visų nelaimingų atsitikimų keliuose sudaro e, m, tokie, kurie vyksta dėl blogos techninės būklės. Ir dabar kalbant apie prieigos prie duomenų. E, testavimo, e, techninės ap, apžiūros e, tink, vietos turi turėti prieigą prie visų reikiamų testuojamų duomenų. Kaip e, jau buvo pasakyta, tai turi būti daroma ne e, taip, kaip yra e, atliekamas tipo patvirtinimas. Mes viską, ką darome, turėtume užtikrinti, kad tie kodai, kurie yra taikomi e, eismo saugumui, yra valstybės narės e, kompetencija. Tad mes e, kai kalbame apie rytų Europos vežėjus, kurie E, galbūt išduoda leidimus e, toms transporto priemonėms, kurių techninė apžiūra pasirodytų nepakankama e, kitose valstybėse. Tai manau, kad šiuo atveju rinka atliktų teigiamą filtravimo vaidmenį. Aš manau, kad jeigu taisyklės bus išplėstos ir taikomos ir seniesiems e, vintažiniams automobiliams, tai iš tiesų tai nebūtinai gera mintis. Iš tiesų taip, tai gali įtakoti kelių saugumo e, nelaimių keliuose e, skaičius tačiau mes turime atlikti išsamesnius tyrimus, kad galėtume pritaikyti techninės apžiūros reikalavimus šiai sričiai. Mes sukursime tik daugiau biurokratijos, tačiau situacijos nepagerinsime. Aš pateiksiu keletą pakeitimų, tačiau tie pakeitimai neprieštaraus niekam, ką jūs pateikėte savo pranešime. Ir aš tikiuosi, kad pramonės komitetas galės pateikti išsame nuomonę. Ačiū žodis kolegai Prodi. Ačiū visų pirma, norėčiau padėkoti e, pranešėjui už pasisakymą. Norėčiau pabrėžti, e, ką reikia dar papildomai padaryti, kad būtų galima užtikrinti, kad e, stabdant, e, stabdy, e, stab, būtų užtikrintas ne tik tai e, pačios pačio automobilio, tačiau ir priekabos stabdymas, nes tokiu būdu būtų užtikrintas didesnis saugumas. Taip pat aš manau, kad reikėtų kažkaip Mm, ženklinti e, priekabas, e, stabdančias priekabas. Ten ypač, pavyzdžiui, kur yra e, numatytas tam tikras apribojimas priemonėms, kurios važiuoja su priekabomis, jos galėtų būti taip pat kontroliuojamos. Geriau. Ačiū. Kolega, prodi la parola kolega Menin, prego. Ina. Ina. Melin. Šis pranešimas yra nukreiptas teisinga kryptimi. Ir jis nusipelno, kad dar jį labiau pagerintume. Jau dabar ten yra surašyti pagrindiniai duomenys. E, techninės kontrolės. E, išlaikimas elektroniniu ir popieriniu pavydalu yra būtinas. Apie tai yra jau daug kartų kalbėta, keletą kartų tikriname ir mes suprantame, kad dabar realių duomenų kartais žinoti būna sudėtinga. Kaip ir tas faktas, kad mes pakeitėme kai kurių automobilių e, detalės saugumo dėliai. E, jūs žinote, kad šiandien e, klastojamos, nelegaliai parduodamos e, autodetalės yra rimta katastrofa Europos Sąjungoje. Todėl yra būtina užtikrinti, kad detalės, kurios yra keičiamos ir dėl kurių gali iškilti saugumo sunkumų, būtų išvardintos e, techninės kontrolės e, protokole. Kitas dalykas yra išlaikyti labai griežtas sankcijas tiems, kurie ir toliau nelegaliai prekiauja autodetalėmis. detalėmis E, aš pritariu tam, ką jūs sakėte. Tie, kurie sukčiauja, turi žinoti, jeigu jie taip daro, jų laukia sankcijos. Ir tos sankcijos gali būti labai rimtos. Aš norėčiau, kad mes atkreiptume dėmesį į du dalykus, kurie yra paminėti pranešimuose. Yra kalbama apie e, e juridinį pagrindimą automobilį, e, automobilį neleidžiant eksploatuoti, jeigu jis tarsi ir yra tarsi ir tenkina techninės būklės reikalavimus. Reikia išsiaiškinti, kas už ką atsakingas. Aš gyvenu Kalė mieste, e, gražiam mieste, e, šalia Anglijos. Per metus maždaug 2 milijonai sunkvežimių pravažiuoja pro mūsų miestą. Aš galiu e, jums tikint, patikinti, kad yra žmonių, kurie mėnesius praleidžia kalė mieste dėl to, kad jų automobiliai yra te, ne, techniškai netvarkingi, kad ir koks būtų darbdavys, tie žmonės praranda darbą uh, valandas praranda darbo laiką. Automobilio negeras prižiūrėjimas yra pirmiausia savininko atsakomybė. Jeigu vairuotojas e, bus laikomas atsakingi už tai, tai kaži ar mes ką pasieksime. Pirmiausia, turim kalbėti apie savininko atsakomybę. E, taigi, toks dalykas, kurį aš norėjau išskirti. Dar vieną momentą norėjau paminėti dėl e, diskriminacijos pagal tautybę, pagal kilmę. Aš nenoriu tuo klausimu leistis į ilgas e, filosofijas ir aš neraginu, e, bet aš raginu, kad mūsų komitetas atvyktų į Kalė miestą ir savo akimis pamatytų, kokie tuneliai pravažiuoja e, tunelių palamanšų ir kokie keliasi keltais. Nereiks būti specialistu, kad labai aiškiai pamatytumėt, kurie automobiliai yra geros būklės ir kurie netenkina techninių reikalavimų. Aš daugiau nieko jums nesakysiu. Atvažiuokit ir pamatysit. Yra tikrai verta uh, savo akimis pamatyti, e, kokią žalą kai kurie automobiliai tam tikromis aplinkybėmis gali padaryti. Ačiū. Grazie. Dėkoju. Komisija, prašome. Thank you. Ačiū. Ačiū ponė pirmininkė už man suteiktą galimybę ir e, sveikinu jūsų komitetą ir ypač žinoma pranešėją e, parenkus tokį įspūdingą dokumentą. Šią techninę uh, ir kartais gana emocinga tema. Mes e, e, dėkojam Dievui, kad buvo sugebėta šią temą įvertinti neemocingai ir yra įtraukta kai kurių tikrai vertingų elementų e, iš komiteto, kuris yra atsakingas už pramonės reikalus perspektyvos. Aš manau, kad bendrais mes galėtume paremti visus pakeitimus, kuriuos pasiūlė jūsų pranešėjas. E, mes juos remiame ir kai kuriais atvejais e, mes suprantame, kad jūsų pranešėjas e, labai didelę naštą perkeliant informacijos technologijų specialistų. Mes e, manome, kad reikėtų šiek tiek atsargiau vertinti kai kuriuos pasiūlymus. Pavyzdžiui, elektroninės informacijos keitimosi platformų naudojimas tarp valstybių narių. Šita platforma dar ne visapusiškai funkcionuoja, todėl mes turėtume pripažinti šiame tekste, kad yra visa eilė tekstų, kurie dar nėra e, visai lė dalykų, kurie dar nėra įgyvendinti. Lygiai taip pat mes norime paremti e, kitus pono Karinč e, siūlymus. E, diskusijoje prieš porą minučių buvo išsakyta šiokių tokių pastabų, aš norėčiau sureaguoti. Taip, iš tiesų reikia ir toliau tobulinti vadinamųjų istorinių transporto priemonių apibrėžimą. E, tą problemą suprantam ir labai aktyviai bendradarbiavame su jūsų kolegomis iš transporto komiteto. Inspektorių kvalifikacija. Kai kas iš jūsų pasiūlė, kad e, tai reikėtų e, sugriežtinti, ypač kai kalbama apie tam tikrų standartų, ISO standartų tenkinamą. Manau, kad čia taip pat pritarčiau jūsų pasiūlymui. Galimas tolesnis savininko atsakomybės sugriežtinimas. Jūsų parlamentaras iš kalė paminėjo šią problemą. Jau tekste tai yra paminėta, bet ir čia mums neiškils jokių problemų. Jeigu jūs norite, kad būtų įrašyta, sustiprinta tokia nuostata, mes tą galim padaryti, nes iš tikro tai yra nepaprastai svarbu. Ir tarp kitko, e, šiame pačiame kontekste aš norėčiau, kad jūsų pranašėjas pripažintų, e, jog sukčiavimo odometro duomenimis atveju e, turėtume numatyti teisinės legales baudas. Taigi e, tekstas neturi būti susilpnintas čia. Mes kur kas palankiau pasakytume iš griežtesnės formuluotės, nes tai yra vienas iš daugelio elementų, e, dėl kurio e, transporto priemonės kelyje tampa pavojingomis turėjau omeny skaitiklio domenų klastojimą, ridos skaitiklio domenų klastojimą. Galiausiai baigiant, kolegos, mes turime aiškių duomenų dėl dviejų aspektų. Europos komisija nebando per daug sudėtingos tos sistemos padaryti, bet turime pakankamai objektyvių įrodymų, kad visi, duo, visi automobiliai, visos transporto priemonės e, gali sukelti e, autoįvykius E, labai glaudus e, yra sąryšis tarp automobilio amžiaus ir galimų sukelti autoįvykių tikimybės. Ir reikia galbūt suvokti, kad, pavyzdžiui, po septyniarių metų e, žmonės turėtų suvokti, kad transporto priemonė turėtų bent jau kartą per metus būti nusekliai patikrinama. Tas pats pasakytina ir apie motociklus. Nors motociklai tarosi vis sudėtingesni, juose yra naudojama vis daugiau naujoviškų technologijų, kaip ir įprastose transporto priemose, e, surenkami duomenys atlikus e, autoavarijų tyrimus. E, akivaizdžiai paaiškėjo, kad kasmetinis patikrinimas, galbūt kitoks, bet kiekvien, kasmetinis patikrinimas yra absoliučiai būtinas, kad padidėtų kelių saugumas visų mūsų labui. Tuo aš baigsiu savo pasisakymą. Vėlgi, mes iš savo pusės e, jūs e, aktyviai remiame, gana daug pasiūlymų, kurie tekstą patobulins. Ačiū. Grazie. La parola... Ačiū. Dabar žodis pranešėjų galutiniams išvadoms. Ačiū. Ačiū už komentarus. Lauksiu jūsų konkrečių pakeitimų pasiūlymo. E, man atrodo, kad einame tinkamu keliu. E, tai nėra na, toks politinis klausimas, dėl kurio frakcijų nuomonės įsiskirtų. E, Ir Tai yra geras ženklas, bent jau šiame komitete, kad mūsų pranešimas tikrai bus geras ir mm, bus papildytas mm, tais pakeitimais, kuriuos įvardino kolegos. Aš norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė e, komisija. Komisijos narys e, pasakė, kad ne taip jau reikėtų e, akcentuoti E, informacinių technologijų e, naudojimą, keičiantis informaciją tarp valstybių narių. E, mūsų pranešime, mūsų nuomonėje šis klausimas yra labai aktualus. Jeigu to klausimo neakcentuos Europos parlamentas, tai kas tą postumį galėtų mums suteikti, aš norėčiau, kad tas elementas pranešime liktų. Toliau dėl sankcijų Kalbu apie 19 straipsnį antrą dalį e, komisijos e, e, pasiūlyme periodinės techninės apžiūros teisės akte. Na, sankcijų klausimas yra filosofiškas. Iš vienos pusės mes galime parengti labai griežtus teisės aktus ir bausti labai griežtai žmonės, kurie manipuliuoja ridos skaitikliais. Tačiau pažvelkite į praeitį griežtos sankcijos ne visada atbaido nuo blogo elgesio. Gal yra kitų e, priemonių, kurios, už, kurios užkirstų kelią e, tokiam blogam elgesiui. Jeigu būtų keičiamas informacija apie ridos kai, e, duomenis, nebūtų protinga sukčiauti ridos skaitikliais ir mokėti pinigų žmonėms, kurie norėtų tai daryti. Taigi aš manau, kad e, reikėtų užkirsti e, kelią šiai problemai, pradedant nuo jos ištakų. Žmonės tiesiog, na, jeigu bus viešai prieinama informacija, nustos mokėti pinigus už ridos skaitiklių išteklių e, manipuliavimą. Toliau buvo kalbama apie e, automobilio savininko atsakomybę. Labai geras pastebėjimas, nes, e, na juk savininkas taip pat yra atsakingas už automobilį, tačiau auto, automobilio avariją gali padaryti tik tai vairuojantis jį asmuo. Aš kol kas nežinau, kaip atsižvelgti į jūsų prašymą, tačiau tikrai labai verta past, dėmesio pastaba. Ačiū. Aš norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus galite teikti iki e, ketvirtadienio, e, kovo 21 dienos, toliau 11 e, ir 25 balandžio dieną mes aptarnėsime pakeitimus, balsuosime į tre komitete ir Liepos mėnesį bus balsuojama dėl šio klausimo plenarinėje sesijoje. O dabar pereikime prie kito klausimo pranešėja Toja. Ačiū pirmininkė. Man labai malonu pristatyti e, šį savo iniciatyvą parengtą pranešimą. Aišku, rengiant e, pranešimus savo iniciatyvą, e, reikia vadovautis tam tikrais apribojimais, e, taip pat ir dėl pranešimo priepties. Tad e, šiame pranešime yra pateikti tik tai patys asmeniai dalykai, bet tikiuosi, kad kolegos pateikdami savo pakeitimo pasiūlymus tiesiog praplės ir papildys e, šį pranešimą. Aš manau, kad šiam sektoriu reikia daugiau dėmesio ir iš ES institucijų. Norėčiau priminti šiek tiek e, istorijos. E, Europos parlamentas beveik e, vieningai ankstesnės kadencijos metu patvirtino rezoliuciją kuri buvo parengta ITRE komitete Ir rezoliucija buvo skirta socialiniai ekonomikai ir su jie susijusiems subjektams. Taigi rezoliucija buvo skirta ne tik tai kooperatyvams, tačiau, pavyzdžiui, savidraudos bendrovėms, e, kitoms asociacijoms. Kitaip tariant, visiems e, subjektams, kurie priklauso tai socialiniai ekonomikai, kurie kūrė užimtumą, e, socialinę ekonomiką ir taip toliau. E, tai yra įmonės. Ir įmonės e, šiek tiek ypatingos, nes na, jų tikslas yra sukurti darbo vietas, užtikrinti užimtumą ir tokiu būdu užtikrinti solidarumą E, savitarpio supratimą. Taigi e, šios įmonės tiesiog bando suderinti solidarumo principą e, su tipinės tipinės įmonės charakteristikomis. Ir tai yra įmanoma. Įmanoma vykdyti ekonominę veiklą vadovaujantis na, tokiais ir socialinės ekonomikos principais. Kalbant apie šį pranešimą, jis e, iš tiesų e, yra geras, juo gali didžiotis parlamentas, nes būtent e, kalbant apie patvirtintą rezoliucijos projektą, vėliau jo pagrindų komisija ėmėsi labai daug iniciatyvų, veiksmų, būtent tų įmonių atžvilgių, kurios stengiasi palaikyti tam tikrą garnie, gerovę. Komisaras Barnie parengė labai daug teisės aktų projektų, kurie jau pasiekė e, Europos parlamentą ir džiaugiamės, kad pagaliau ne tik tai kalbama, tačiau ir imtasi veiksmų. Taigi, kalbant apie šį pranešimą, tai yra labai toks konkretus klausimas susijęs su šiuo komitetu. E, juo e, siekiam atkreipti dėmesį e, komisijos, kad ji imtųsi kažkokių konkre, konkrečių veiksmų. Na, šiame pranešime kalbam apskritai apie šį sektorių, kalbam apie labai konkrečius dalykus, tačiau aš norėčiau, kad e, kolegos e, pateikdami pasiūlymus įvardintų, kokių priemonių tikrai reikia tiems kooperatyvams ir ką dar komisija galėtų padaryti. Taigi, kalbant apie šio pranešimo taikymo sritį, apripti, ji apima kooperatyvus ir tai, kokį vaidmenį jie vaidina įveikiant krizę. Taigi labai konkretus pranešimas. Kalbant apie kooperatyvus, kurie veikia pramonės rytyje, kurie teikia paslaugas, kurie, pavyzdžiui, kuria kažkokį produktą ir Šiame pranešime klausima, kokį vaidmenį kooperatyvai galėtų suvaidinti įveikiant krizę. Ar tokie kooperatyvai susidarius e, sudėtingai ekonominiai situacijai yra E, geras dalykas ar nelabai. E, mano pranešime taip pat yra pateikiama e, daug ir statistinių duomenų, kurių nekartosiu. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad pramonės ir paslaugų srityje veikiančios įmonės kooperatyvai sukuria 5 procentus valstybių narių BVP. Taigi nereikėtų to ignoruoti. Šio, šie kooperatyvai kaip ir kitos e, įmonės, jo, mm, jo sugebėjo atsispirti ekonominiai kriziai. E, pagal surinktus duomenis matome, kad užimtumo lygis e, kooperatyvuose nesumažėjo, e, gamybos apimtis padidėjo, taigi kooperatyvai sugebėjo tiesiog atremti visus ekonominės krizės atneštus sunkumus ir netgi dėl ekonominės krizės sustiprėjo. E, dar kartą kartoju, kad šios įmonės e, siekia užtikrinti e, užimtumą, todėl prieš atleidžiant, ką nors įmonėse pagalvojame ne vieną kartą. Čia taip pat yra minimos ir studijos kurios įrodo, kad susidarius ekonominiai kriziai ne tik, kad kooperatyvai neužsidaro, bet jų ir daugiau atsiranda. Ir kooperatyvų skaičius E, naujai atsiradusių yra dabar daug didesnis nei ekonominio klėstėjimo e, laikais. Ir būtent e, susidarius ekonominiai kriziai moteris ir kiti žmonės yra priversti ieškoti naujų verslumo modelių ir tai labai svarbu. Kitas dalykas E, į kooperatyvus galima e, transformuoti įmonės, kurios bankrutuoja. Arba jeigu, pavyzdžiui, įmonė e, susiduria su valdysenos ar vadybos problemomis, jas taip pat būtų galima reorganizuoti į kooperatyvus. Taigi Vietoj to, kad e, paskelbtume įmonės bankrotą, tiesiog ją galima reorganizuoti į kooperatyvą. Pavyzdžiui, aš turiu surinkusi duomenų iš Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos ir mane nustebino, kad pavyzdžiui, Danijoje ir kitose e, šalyse, na, mane nustebino todėl, kad aš tiesiog nežinojau pati tokių dalykų, kad e, ir tose šalyse be mm, įmonių perimo, susijungimo, e, kooperatyvų atsiradimas yra šiuo metu labai populiarus ir vietoj to, kad įmonės būtų uždaromos, tiesiog yra sukūriamas kooperatyvas. Ir tokių pavyzdžių yra ne vienas. Um, Europos parlamentas e, yra pasakęs e, ne vieną kartą, kad e, visų pirma reikėtų ieškoti įmonės restruktūrizavimo sprendimo, o ne siekti įmonę uždaryti arba atleisti darbuotojus. Ar aš turiu dar porą minučių? Pirmininkė, atsiprašau, man atrodo, kad jūs daugiau kalbate daugiau nei septynės minutės, taigi dar vieną minutėlę. Na, dar e, vienas dalykas, atsiprašau, pirmininkė, labai įsileidau kalbas pristatydama šio klausimo svarbą. Ir, na, kas yra svarbiausia? Svarbiausia yra tai, ką mes turime daryti. Reikia ieškoti finansinių priemonių, kažkokių paramos formų. Irgi, taigi, ES galėtų galbūt numatyti biudžete eilutę, e, parengti kažkokius e, bandomuosius projektus. Apskritai, na, reikia galvoti pagalvoti, kaip sukurti galimybę kurtis e, kooperatyvams e, ir iš kur galėtų būti panaudotas tam kapitalas. Ačiū, dabar žodis kolegai Kansan. Ačiū pirmininkė. Tai, ką pasakė Patricija, yra teisinga ypač atsižvelgiant į susidariusią ekonominę situaciją. E, matau, kad Europos parlamentas yra na, itin suinteresuotas e, šią temą. Norėčiau, norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Tai yra, tam tikros e, paskatinimo priemonės, e, kurios turėtų būti skirtos e, kooperatyvams kurtis. Yra sveikintinos, nes na, iš tiesų tokiu būdu būtų atsižvelgta ir į socialinius dalykus, būtų galimybė įvairiems darbuotojams susitelkti ir vykdyti verslą. Ir toks dalykas yra sveikintinas. Tačiau nereikėtų pamiršti praeities. E, paskatos priemonių sistema neturėtų įtakoti tradicinių įmonių. Nes aš bijau, kad e, na, kai kurios įmonės pradės apsimesti kooperatyvais. Ir tokiu būdu bus e, iškraipoma rinka. Tai yra tiesiog e, mano baime, nes e, tokių atvejų buvo ir praeitįje. Tačiau aišku, tuo pat metu e, nereikia pamiršti ir to, kad mes e, kaip politikai labai teigiamai vertiname kooperatyvų atsiradimą ir jų veiklą. Kooperatyvai veikia jau ilgą laiką. Ir Aš manau, kad reikėtų e, na, sukurti tokią e, kooperatyvams veiklos aplinką, kuri leistų užtikrinti užimtumą. Taigi, laikausi nuomonės, kad e, E, šis parengtas pranešimas yra labai geras. Mes turėtume visi pasinaudoti galimybę ir prisidėti prie šio pranešimo rengimo, kad būtų gautas e, toks rezultatas, kuris galėtų na, pasiūlyti e, sprendimą visoms įmonėms, kurios yra dabar atsidariusios labai sudėtingoje situacijoje. Ačiū. Grazie, kolega Kančan. Ačiū Kančan. Dabar žodis kolegai Prodi, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegijai Patricijai Toje už šį dokumentą. Aš norėčiau pritarti tam, kad reikėtų kreipti daugiau dėmesio kooperatyvams. Nes pagaliau atėjo laikas, kai mes daugiau dėmesio kreipiame e, įmonių socialinė atsakomybei, o Kooperatyvai tai yra e, įmonės, kurios yra sukurtos e, darbuotojų pačių, o ne kapitalo pagrindu. Ir būtent e, kooperatyvai būtent gali atskleisti tą mūsų bendrą požiūrį į visuomeninės svarbos produktus. Tačiau kooperatyvai susiduria su viena didžiausia problema, tai yra kapitalo paieškos e, problema. Aš norėčiau, kad e, daugiau būtų dėmesio skiriama šiam klausimui. E, labai daug atsiranda kooperatyvų Italijoje. Kooperatyvus sukūrė na, įvairių asociacijų atstovai, kurie taip pat dalyvauja ir politikai. Ir būtent e, dėl tos priežasties e, tokiems kooperatyvams, tokiem, tokioms asociacijoms atsiveria daugiau galimybių. Tačiau aš norėčiau, kad kooperatyvai e, būtų sutelkti e, darbuotojų ir būtent jų valdomi. Ir būtent užtikrintų tą e, tuos e, svarbiausius e, socialinės ekonomikos e, principus, nes kooperatyvai tikrai gali praturtinti visą mūsų visuomenę. Ačiū. Ačiū žodis komisijai. Thank you, President. My name is Joachimidis. Ačiū, pirmininkė. Aš esu Jodikimidis, aš dirbu e, generalinėme Enterprise direktorate, kuris yra atsakingas už tokias rytis kaip kooperatyvai. Aš ten dirbu jau virš 20 metų ir per pastaruosius 10 metų mes manome, kad mes sukūrėme politiką, kuri šiandieną kooperatyvams o, užtikrina vienodas konkurencinės sąlygas, kurias galima palyginti su tradicinėmis kapitalo įmonėmis. Ponios Toja pranešimas apima visas sritis, kuriuose dar galima e, kelti naujų idėjų ir mes suprantame, kad tos, tie pasiūlymai yra skirti daugiausia valstybėms narėms. Komisija yra pasirengusi padėti įgyvendinti šitas priemonės. Labai džiugu, kad Europos parlamentas yra pasirengęs mums suteikti moralinę pagalbą įgyvendinant šias priemonės. Ir mums bus džiugu bendradarbiauti su ponetoje E, įvairiais klausimais. Grazie. Allora. Ačiū. Norėčiau priminti, kad pakeitimus galite teikti ne, atsiprašo, pirmininkė pamiršo pranešėja žodis jai. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie šiandieną pasisakė ir kurie e, prisidės prie šio nuomonės projekto tobulinimo, pradedant šešėliniais pranešėjais. Pranešimas tikrai turi būti papildytas, atsižvelgiant į e, patį klausimą, e, jo ambicingumą. Taigi be abejo turi bendradarbiauti Europos parlamentas, komisija, o mes norėtume, kad komisija sustiprintų e, savo struktūras, kurios galėtų padėti kooperatyvams. Turi, turėtų būti parengta viena e, politika, kuri būtų skirta kooperatyvams, nes būtent tokiu būdu būtų galima paremti verslumą, e, pramonę ir užimtumą Europoje taigi bendradarbiaukime kartu ir mes taip pat norėsime, kad komisija parengtų atitinkamus teisės aktus. Ačiū. Taigi diskusijos šiuo klausimu yra baigtos. Norėčiau priminti, kad pakeitimus galite teikti iki kovo 25 dienos 12 valandos. Įtre komitetas balsuos e, balandžio 25 dieną. O Plenarinėme posėdėje šis klausimas bus analizuojamas birželį. Baigėme analizuoti ir šį darbo tvarkės punktą. Na ir pagal e, darbo tvarkos taisyklę, taisyklių 70, 70 punktą mes turėtume aptarti e, trišalius dialogus. Norėčiau suteikti kolegai Kreitman E, kuris pristatys susidariusią situaciją dėl e, esamų e, tri trilogų. Labai ačiū, ponė pirmininkė. 13 metų sausio 29 vykto, vyko trišalis dialogas. Ir mes aptarėme išteklių paskirstimą. Uh, E, Europos parlamentas pasiūlė 60 procentų, taryba 55 procentus, skirtumas nėra labai didelis, e, tačiau aš e, manau, kad mes galime daryti išvadą. Buvo didelis ginčas dėl administracinės naštos pasidalymo. Europos parlamentas norėtų sukoncentruoti administracinę naštą, o taryba E, išplėtė administracinę ir reguliavimo naštą. Tai yra žaliųjų frakcijos problema, nes jie sako, kad e, reguliavimo našta reiškia e, teisėkurninko darbą. Taigi kyla diskusija, ar mes turėtume šitą naštą prisimti ar ne. Uh, Na, mums labai svarbus yra paskolos garantijos instrumentas ir nustatytos ribos ir taip pat 2020 m. horizonto teisės uh, pasiūlymas. Labai svarbu užtikrinti, kad gauti rezultatai atitiktų tai, kas numatyta 2020 m. horizonto rezultatuose. Būtent todėl mes pasisakome už tai, kad reikia artėti prie pabaigos ir kad laukti, turime laukti rezultato. Taryba E, vadovų taryba išreiškė e, susirūpinimą kad e, Horizontas 2020 padidins administracinę naštą. Komitologija taip pat buvo jautrus klausimas, kurį reikia spręsti politinių lygmenių. Taip pat Europos parlamentas vadovavosi komisijos pasiūlymų dėl e, tikslinių grupių įdėgymo e, konkretiems tikslams. Toliau, dėl turizmo. E, norima, plačiai sutariama, kad reikia reglamente paminėti turizmą ir abi institucijos turėjo šiek tiek besiskiriančias nuomonės, tačiau nuomonių skirtumai nebuvo ženklus. Uh, Dabar dėl techninės darbo grupės. Balandžio 9 vyksta, vyks kitos darbo grupės posėdis. E, esmė tame, kad techninė, kai kurios techninės grupės užbaigė savo darbą. O jeigu techninė grupė darbo nebus pabaigusi, tai gali būti, kad e, nebus spėta visko pabaigti iki balandžio 9. -osios. Aš tikiuosi, kad mes pasieksime teigiamą rezultatą per diskusijas tiek su komisija, tiek su taryba. Ačiū kolegai už pateiktą informaciją. Dabar žodis e, e, ponui Kalfin, kuris pristatys e, informaciją, kaip vyksta dėrybos dėl informacijos panaudojimo viešajame sektorija. Man atrodo, Man atrodo, kad šiandien aš visus turiu pakeisti. Bet e, dabar galiu pasakyti, kad praėjusiu metu gruožio mėnesį, po to, kai pramonės komitetas pirmė pranešimą, jau įvyko pasikeitimas nuomonėmis. Vyko neformalus sutikimas su Kipru, pirmininkavusiu tada tarybai ir Connect generaliniu direktoru. Vyko trilogo susitikimai e, sausio 17 dieną ir vasario 18 dieną. Kitas trilogo sustikimas yra numatytas gegužės mėnesį. Gegužės 25 tiksliau. Ir tada bandysime pasiekti sutarimą dėl e, teksto. E, neišspręstų problemų tarpė esminės yra susijusios su šeštų straipsniu e, dėl visą apimančių priemonių ir ketvirtas straipsnis e, bei vienuoliktas straipsnis yra neaiškus. Europos parlamento poziciją paremė visos frakcijos.